baigsime ir mūsų posėdį. Dar noriu informuoti, kad posėdis rytoj ketvirtadienį vyks nuo 10 valandos ryto iki 13 valandos dienos. Darbo tvarkė paskelbta Europos parlamento tinklalapį. O dabar visiems linkiu gero vakaro.